Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Paprašysiu jūsų žimti savo vietas. Žinau, kad labai smagu ir vėl susitikti po vasaros atostogų. Anyway, have... Visgi, šiandieną turime rimtai padirbėti. Taigi paprašysiu jūsų užimti savo vietas ir pradedu regionų komiteto posėdį. Šiandieną rugsėjo 3 Visi regionų komiteto nariai žino, kokia yra darbo atvarkė. Ar būtų kokių pasiūlymų arba stabų susijusių su darbo atvarkė? Ne. Taigi, darbo atvarkė patvirtinta. Pirmininkės pranešimai. Turiu tik vieną pranešimą. Noriu tik pasveikinti jūs susirinkus. Viliuosi, kad sesija bus sėkminga tiek šį rudenį, tiek vėliau ir tikiu, kad mes dirbsime labai rimtai, kompetitingai, o regionų komitete visuomet yra smagu bendradarbiauti. Tad e, tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausime tokioje geroje atmosferoje. Toks tai mano pranešimas. O dabar jau pereisime prie pagrindinio posėdžio klausimo. Be abejo, jūs visi žinote, su kokiais ekonominiais sunkumais susiduria Graikija. Liepos 12-13 dienomis vyko euro viršūnių susitikimas ir ten buvo susitarta dėl papildomos finansinės paramos Graikijai. Komisija priėmė teisėkuros pasiūlymą, kuriuo yra keičiamas bendrųjų nuostatų reglamentas tam, kad būtų numatytas papildomos priemonės skirtos pagelbėti Graikijai. Šiandieną ponia Korina Kretų pristatys tą pasiūlymą. Labai džiaugiuosi, kad atvykote. Aš detaliai apie tą pasiūlymą nekalbėsiu, kadangi komisijos narė ponė Kretų jį pristatys. Visgi noriu pasakyti kelis dalykus apie procedūrą parlamente. Formali pradžia prasideda, kai pirmininkė paskelbė per plenarinę sesiją, kad buvo gautas pasiūlymas, tai bus padaryta rugsėjo 7 dieną. Tuomet pirmininkas greičiausiai paskirs regionų komitetą kaip atsakinga ir taip pat klausimas bus svarstomas biudžeto užimtumo ir žuvininkystės komitetuose. Jie visi turės pateikti savo nuomonės. Pagal Lisabonos sutartį regionų komitetas, taip pat Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas turės pateikti savo nuomonę. Tai turės padaryti iki rugsėjo pabaigos. jau e, dabar yra diskutuojama su tais komitetais. Taryba taip pat e, pradėjo darbą su šiuo pasiūlymu. Struktūrinių veiksmų darbo e, grupė diskutavo šiuo klausimu Liepos 24, vėl susitiks rytoj ir taip pat rugsėjo 11 dieną. Koordinatoriai susitiko šį rytą tam, kad aptartų įvairias procedūrinės galimybės. Mūsų rytinių diskusijų išvadose yra štai tokios. Aš jas vėliau pristatysiu, bet dabar norėčiau kreiptis į komisijos narę Koriną Kretų, ji pristatys komisijos pasiūlymą. Po jos pranešimo aš suteiksiu žro nariams, jie galės užduoti klausimus ir sakyti pastabas. Pradėsiu nuo koordinatorių. Mes visi norime, kad komiteto darbas būtų gerai organizuotas, todėl aš apribosiu pastaboms skirtą laiką. Noriu, kad visi e, tie, e, kurie norės pasisakyti, galėtų tai padaryti. Taigi, ponė Kretų, žodis jums. Pone regionų komiteto pirmininkė, garbus nariai, kolegos, labas rytas. Man iš ties didžiulė garbė grįžti į regionų komitetą. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs organizavote šį neįlinį regionų komiteto posėdį tam, kad aptartumėte komisijos pasiūlymą, kurio yra keičiamas bendrųjų nuostatų reglamentas ir kuriuo numatomos papildomos priemonės skirtos Graikijai. Jų tikslas yra padėti išspręsti susikloščiusią nepalankę situaciją Graikijoje ir padėti jai siekti gerų rezultatų. Visi žinote, kad situacija Graikijoje yra dramatiška. Aš ir anksčiau esu kalbėjusi šiame komitete, e, kalbėjau apie savo vizitus į Graikijos regionus. Man didžiulį įspūdį padarė žmonių, su kuriais susitikau įsipareigojimai ir užsidėgymas. Graikijai tikrai reikia mūsų paramos ir tas naujas finansavimas jiems be galo svarbus. Labai svarbu, kad mes pasiektume susitarimo dėl komisijos pasiūlymo ir kad padarytume tai kaip įmanoma greičiau. Mes dabar susidurėme su didžiulė krize. Graikijoje yra didžiulių likvidumo problemų, kaip ir žinote. Graikija susiduria su milžiniškomis problemomis. Jie turi reformuoti savo valstybę, savo ekonomiką, turi kurti naujas vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Komisija visos krizės metu rėmė Graikiją tiek techniniu, tiek finansiniu požiūriu. Liepos 15 dieną buvo priimtas komunikatas, kurio yra numatomas naujų darbo vietų kūrimas Graikijoje. Ir e, apie jį buvo diskutuojama Liepos mėnesio viršūnių susitikime. ES biudžetas gali prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos skatinimo Graikijoje. Liepos 12 dienos viršūnių susitikimas numatė veiksmus pagal Europos stabilumo mechanizmą. Numatoma sustiprinti finansinį stabilumą, taip pat modernizuoti valstybę ir sukurti palankų investicinį kontekstą tam, kad visa tai prisidėtų prie pačių graikų gerovės. Labai svarbu, kad būtų įgyvendintos reformos. Reformos leis gauti Graikija 86 milijardus eurų paskolų per ateinančius trejus metus. Taip pat tai padės pagerinti verslo aplinką ir pritraukti daugiau investicijų. Visą tai turi prisidėti prie Graikijos ekonomikos. Šios reformos yra būtinos, bet jų nepakanka. Reikia pritraukti didžiulės investicijas į Graikijos ekonomiką. Labai svarbu ne vien skirti pinigų, bet ir juos protingai paskirstyti. Prie to gali prisidėti ES fondai. Yra numatyti to numatyti asignavimai Graikijai, e, tačiau jie turi būti panaudoti vietoje kaip įmanoma greičiau. E, turėdama tai omenyje, komisija Liepos 17 dieną priėmė pasiūlymą, kurio būtų keičiamas bendrųjų nuostatų reglamentas. E, jo tikslas yra išspręsti likvidumo problemas, kurios trukdo tinkamai panaudoti ES fondus Graikijoje. Pasiūlymas apima 2013-2020 metus. Yra numatomi iš ankstiniai mokėjimai, kurie padėtų išspręsti likvidumo problemas, nes būtent tai dabar trukdo panaudoti es fondus. E, be to, yra siekiama tinkamai įgyvendinti 2007-2013 programą. Kalbėsiu, ką tai reiškia konkrečiai. 2014-2020 metai. Šiam laikotarpiu komisija siūlo padidinti iš ankstinio e, finansavimo e, rodiklį. E, taip pat yra numatomas papildomas finansavimas iš sanglaudos fondo, socialinio fondo ir taip pat jūrų bei žvininkystės fondo. Per dvejus metus bus numatyta papildomas 1 milijardas eurų po 500 milijonų eurų per metus. Tai reikš, kad bus galima imtis daugiau projektų ir tai padaryti greičiau. Papildomas iš ankstinis finansavimas turi būti numatomas pagal mokėjimų paraiškas iki 2016 m. gruodžio 31 dienos. Mes visų pirma siūlome iš anksto padaryti prieinamais tos paskutinius 5 procentus ES mokėjimų, kurie paprastai yra išlaikomi iki programų pabaigos. Taip pat norime panaikinti reikalavimą, numatyti nacionalinį bendrą finansavimą ir dabar turėtų būti taikomas 100 procentinis bendrą finansavimo rodiklis. Tai e, iš karto numatys 2015 metam 500 milijonų eurų ir taip pat atlaisins 500 milijonų eurų 2016 metais. Tai leis ne, sutupyti 2 milijardus eurų. E, tai yra e, tie e, pinigai, kurie buvo numatyti bendra finansavimui Graikijoje. Ponios ir ponai, visos šios priemonės leis tinkamai gyvendinti 2007-2013 metų programą, kuri dabar yra užblokuota dėl likvidumo problemos. Svarbu, kad pinigai kaip įmanoma greičiau pasiektų naudos gavėjus ir taip pat, kad būtų užtikrintas tinkamas finansinis valdymas. Komisija pateikė štai tokį pasiūlymą dėl bendrųjų nuostatų reglamento keitimo ir pagal jį taip pat yra numatomas lėšų skirimas konkrečioms sritims tam, kad papildomos lėšos 2007-2013 metams būtų skirti tik tai um, mokėjimams naudos uh, gavėjams. Rūpjūčio 13 e, dieną buvo nuspręsta įgyvendinti tokį mechanizmą. E, be to, Graikija turi teikti ataskaitas apie šių veiksmų įgyvendinimą iki 2016 metų pabaigos. 2007-2013 e, metų laikotarpį taip pat turės būti pateikta galutinė ataskaita. Dabar apie poveikį biudžetui. Šios priemonės nedaro jokio poveikio daugiametį finansiniai programai nėra veikiami asignavimai kitoms valstybėms narėms. Čia yra numatomas iš ankstinių mokėjimo sukoncentravimas. 2015 metais tas iš ankstinis mokėjimas turėtų būti pamtas iš 2014-2020 metų vidurinio laiko tarpio e, mokėjimų, e, jie turėtų būti mažesni negu numatyta. Taip pat bus atsižvelgta į biudžeto įgyvendinimą ir realią situaciją. Komisija nuspręs, ar reikėtų keisti 2016 metams numatytą biudžetą. Ponios ir ponai, aš tikiuosi, kad mes visi sutarėme, jog tokios priemonės bus tikrai naudingos Graikijos ekonomikai. Komisija artimai bendradarbiauja su Graikijos institucijomis tam, kad es fondai būtų tinkamai panaudoti. Taip pat yra organizuojamos e, misijos ir vizitai Graikijoje. Tolesnis stebėjimas taip pat bus e, vykdomas, o Graikijos institucijos turės toliau teikti ataskaitas. Mes e, privalome įsitikinti, kad bus taikomos tinkamos strategijos E, kurios iš tiesų turės poveikį Graikijos ekonomikai. Noriu pateikti pavyzdį, ką daro komisija, kad investicijos būtų tinkamai nukryptos. Mes bendradarbiaujame su Graikijos, Makedonijos ir Trakijos regionais. Čia yra numatyti parengimė Europos parlamento veiksmai, yra siekiama įgyvendinti strategiją, kuri yra skirta, pavyzdžiui, vindarystės sričiai, siekiama išnaudoti tų regionų potencialą. Mūsų fondai labai prisidėjo prie Graikijos ekonomikos stiprinimo, taip pat socialinės ir teritorinės sanglaudos. Visgi Graikija susiduria su e, daugybė problemų ir dėl to mes e, privalome patvirtinti komisijos pasiūlymą kaip įmanoma greičiau, kadangi jis padės išspręsti likvidumo problemą, kuri e, neleidžia tinkamai panaudoti ES fondų Graikijoje. Dabar Europos parlamentas ir taryba turi priimti patvirtinti šį pasiūlymą. Kaip jau sakiau, Labai svarbu veikti greitai, kad šis pasiūlymas atneštų sėkmę. Kaip jau sakiau, reikia, kad 2007-2013 metų programai būtų atlaisvinti tie e, pinigai. Manau, jūs visi pritarsite, kad šis reikalas yra skubus. Būtina toliau daryti pažangą labai greitai ir tai galima E, pasiekti e, patvirtinus šį pasiūlymą. Aš viliuosi gauti jūsų paramą. Labai ačiū, lauksiu jūsų klausimų, jūsų pastabų ir, kaip jau sakiau anksčiau, aš e, lauksiu antrosios metų pusės, nes tikiu, kad bendradarbiavimas tarp komisijos ir regionų komitetų bus labai vaisingas. Dėkoju dar kartą. Labai ačiū komisijos nariai. Dabar mes toliau keisimės nuomonėmis. Koordinatoriai pirmiausia galės pasisakyti. Paprašysiu jūsų pasisakymus apriboti trimis minutėmis. Dėkoju. Labai ačiū už šį papildomą posėdį, dėkoju už pateiktą informaciją. Manau, mes visi žinome, kokia yra situacija Graikijoje, koks yra tarybos sprendimas. E, bet turėtume nepamiršti ir regionų komiteto rolės. Regionų komitetas rengėsi balsavimui plenarinėje sesijoje. Man labai svarbu yra, kad nebūtų e, pakenkimo Europos parlamento pozicijai e, tos informacijos kokybė, kurią jūs teikėte, pažiūrėjau, dabar jūs sakėte, kad būtų panaikinamas bendra finansavimas ir tai reikš, kad nebus mažiau investicijų iš Graikijos pusės. Tai bus tarsi 105 procentai, nes 5 procentai lieka regioninės politikos srityje. O taryba taip pat rengia savo poziciją. Europos komisija į tarybos klausimus atsakė raštu. Tai aš manau, kad mes taip pat turime teisę šiandien ar per kitą savaitę surašyti savo klausimus tam, kad gautume atsakymus iš Europos komisijos ir tam, kad galima būtų juos perskaityti. Man atrodo, kad e, sakoma, jog tai yra toks puikus politinis sprendimas, kuris e, sustiprins Graikiją ir aš tikiuosi, kad tas sprendimas bus veiksmingas. E, bet mes žinome, kad gali nutikti taip, kad tie pinigai pateks į bankus ir neprisidės prie ekonomikos stiprinimo. Mes norime, kad investicijos būtų skiriamos būtent ekonomikai. Tai e, labai svarbu žinoti, kas patenka į naudos gavėjų rankas ir privalome įsitikinti, kad tie finansai patektų į tas naudos gavėjų rankas. Aš kalbėjausi su savo frakcijos nariais, e, mes diskutavome po atostogų ir e, sakėme, jog mes norime teisės teikti pakeitimus, negalime pritarti pakeitimų neteikimui jei taryba gali teikti pakeitimus, tai kodėl mes turėtume atsisakyti savo teisės? Per pastaruosius metus parlamentas e, tarsi buvo nustumtas į šoną ir e, tai yra netinkama. Mes e, turėtume numatyti rašytinę procedūrą, kad galėtume pasiruošti savo posėdžiams. APP e nepatinka e, dabartinė situacija. Apibendrindamas e, noriu pasakyti, kad visų pirma, APP norėtų įprastos procedūros. Pasakysiu štai ką. Prieš atostogas mes praleidome regionų komiteto posėdžius, nes nebuvo numatyta darbo atvarkė. Dabar mes esame pasirengę papildomam posėdžiui ir dar vienam papildomam posėdžiui. Mes privalome reaguoti lankščiau. Regionų komitetas gali per mėnesį parengti savo nuomonę, o mes e, per 2 ar 3 mėnesius negalime vadovautis procedūra. Kaip Europos parlamentas mes privalome būti lankstus, bet privalome nepakengti savo teisėms. Taigi aš iš esmės e, išreiškiu savo paramą, bet e, noriu pasinaudoti Europos parlamento kompetenciją ir vadovautis įprasta procedūra. Reikia, kad viskas būtų surašyta, kad e, nebūtų vien tik tai pasisakymais viskas grįsta. Dėkoju, pane Misteliroj. Turiu Jums atsakyti. Mes balandžio mėnesį praleidome komiteto posėdį. Ir tas posėdis tikrai nebuvo susijęs su šiandien aptariamu klausimu. Mes darome viską, ką galime, visi darome viską, ką galime, kad patobulintume komiteto darbą, atsižvelgdami į visą Europos parlamento darbą. Visi komitetai susiduria su problemomis e, per šią Europos parlamento kadenciją. Taigi, nesuvelkime visko į vieną. Atsižvelkime į dabartinę situaciją ir dabartinę problemą, kurią turime spręsti šiandieną, ponė Kreu. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad Visi puikiai žinome ir suvokiame, kad dabartinė situacija yra neįprasta. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad po 12 ir 13 dienos, Liepos 12 ir 13 dienos e, tarybos komisija taip greitai sureagavo ir taip greitai e, pateikė pasiūlymą, kuris, mm, dėl kurio, mano manimu, šiandien turėtume nuspręsti. Aš nesuprantu, kaip galima būtų tam prieštarauti. Na, kaip įmanoma greičiau reikia tai padaryti. Tačiau, man atrodo, kad uh, parlamentas be jokios abejonės turi padėti Graikijos žmonėms, Graikijos tautai. Mes jau visokiojopai aptarėme parlamente tai, ką turėtume padaryti tam, kad Graikija būtų ištemta iš dobės. Taigi buvo pasakyta, kad reikia investuoti, reikia kurti darbo vietas Graikijoje, turi būti užtikrinama socialinė apsauga Graikijoje. Ir kasgi mūsų parlamente galėtų paprieštarauti tam, kad mes tokias priemonės numatytume kaip įmanoma greičiau. Na, be jokios abejonės gali kilti klausimų. Valstybės narės jų ir kėlė beje. Ir visi žino, kokios yra atskirų šalių pozicijos. Visi Į visus klausimus buvo atsakyta. Niekas neturi mokėti daugiau. Jau. Na ir dabar pradėti Graikijoje projektai galbūt bus pabaigti ir taip mes galėtume numatyti naujų investicijų į šią šalį. Graikijai numatytos lėšos turi būti panaudotos kaip įmanoma greičiau. Na, o čia aš ir mano frakcija net nenorime diskutuoti apie klausimą. E, ar reikalingos yra kažkokios specialiosios procedūros ar ne. Taigi čia reikalingos specialiosios priemonės, reikalinga numatyti, e, kaip manoma, greitesnę procedūrą ir taryba turėtų taipogi būti pakviesta tai padaryti. Labai dažnai matėme, kad parlamentas yra pasirengęs sureaguoti greitai, na, o po to jau taryba dėlsdavo Taigi mes turime užtikrinti, kad abi institucijos Graikijai pagalbą suteiktų kaip įmanoma greičiau. Pirmininkė, ačiū ponė. Dėkui. Pone Krel. Nematau EKR atstovų. A, matau, yra. Prašau. Ponas Marijas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής σας αλλά θα ήθελα να θέσω ορισμένα. Aš nesu jūsų komiteto narys, tačiau norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, noriu pasisveikinti su komisijos nare. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Manau, kad Europos Sąjunga e, privalo e, pagalvoti apie tai, kad e, per pastaruosius e, keliarius metus Graikijai buvo skirta 240 milijardų eurų. Ten yra 1,5 milijonai e, nedirbančių žmonių atsidūrusių ant skurdo ribos. Dauguma pinigų bus skirta centriniam bankui kadangi reikės padengti tas skilės, kurios atsirado tam, kad būtų galima e, gražinti e, paskolas e, tarptautiniam valiutų fondui. Mes matėme, kad praeitįje taip buvo padaryta ir komisijai tai privalo atsižvelgti. Mes esame numatę griežto taupimo programą, bet viskas visos tos numatytos priemonės padės ponui Dragi tik tai. Tai tokia pirmoji mano pastaba. O antroji pastaba yra ta, kad trečiasis memorandumas yra pagristas tarybos sprendimu ir ten yra kalbama apie sąjungos programas, kad jos turi būti įgyvendinamos ir kad visos valstybės narės turi teisę gauti paramą iš fondų. Bet tik tai Graikija turi tą sąsąją ir tai yra pažeidimas teisių. Dar vienas dalykas. Aš daugelį posėdžių apie tai kalbėjau, kad reikėtų tai taikyti ne tik tai Graikijai, bet ir kitoms šalims, reikėtų keisti bendrą finansavimo mechanizmą. Kai turime e, memorandumo programą taikomą Graikijai ir kitoms šalims, e, jeigu yra e, mažinamas deficitas, jeigu numatomas deficito mažinimas kaip viena iš sąlygų, e, tai yra susijęs su viešųjų išlaidų mažinimu. Jei valstybė turi mažiau pinigų, tai mažiau turi ir finansų investicijoms. E, vadinasi, ir bendrafinansavimo ES programų turi mažiau pinigų. Tad E, tokiu atveju tiesiog nėra finansų. Kodėl? Todėl, kad tretas numatė tam tikras e, sąlygas šaliai. Aš norėčiau pasakyti komisijai, e, taip, ponė pirmininkė, jau to baigiu, noriu pasakyti, kad kai mes kalbame apie bendrą finansavimą, tai reikėjo jau seniai keisti tuos reikalavimus, ne tik tai Graikijos atžvilgių, bet ir kitų šalių atžvilgių. Europos parlamentas remia tą iniciatyvą. Ji yra svarbi, jei norime, kad sąjungos programos būtų tinkamai gyvendintos. Turime paremti tą pasiūlymą. Dėkoju. Labai ačiū, panas Jakovčič, Alde frakcijos vardu. Gospođo predsjednice, poštovana gospođo povjerenice. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Labai ačiū, kad šiandieną atvykote į mūsų posėdį. Visuomet džiaugiamės, kai galime apsikeisti nuomonėmis su jumis. Dabar yra nepaprastai svarbus momentas, todėl būtina, kad diskutuotume su jumis ir priimtume tokį sprendimą, kuris būtų naudingas Graikijai ir jos gyventojams. Alde frakcija priėmė sprendimą vadovautis supaprastinta procedūra be pakeitimų. Mes norime pasistengti ir viską padaryti laiku. Tai parodytų, kad mes kaip Europos parlamentas esame nusiteikę imtis visų įmanomų žingsnių tam, kad būtų e, sudarytos naujos galimybės Graikijai vystytis fondai, kurie galėtų būti panaudoti Graikijoje, e, turėtų būti skirti konkretiems projektams. Būtent tai leistų užtikrinti tolesnį vystimąsi. Kolega jau kalbėjo apie tai, kad neturėtų būti tas finansavimas skirtas bankams ar dragi reikėtų, kad tos lėšos būtų skirtos konkretiems projektams. Mums tai yra labai svarbu ir būtent tam pritarėme. Bus skirta, e, skirtas tam tikras procentas būtent sumokėti dragį. Ir tie pinigai bus paimti iš struktūrinių fondų. Ponas Marijas, toks elgesys yra nepriimtinas. Mes negalime pradėti diskusijų tarp komisijos, komiteto narių. Ponas Jakobčič. Kolega Marijas nesuprato, ką aš norėjau pasakyti, bet mes tai draugiškai aptarsime prie kavos vėliau. Dabar pratęsiu savo pasisakymą. Mes manome, kad dabar yra palankus laikas e, parlamentui priimti tokį sprendimą. Esame įsitikinę, kad pademonstruosime solidarumą ir galėsime pagelbėti Graikijai. Alde, aišku, nelabai džiaugiasi susikloščiusią situaciją, tačiau šiuo konkrečiu atveju mes galime priimti konkretų sprendimą ir esame pasirengę jam pritarti. Dar kartą mes norėtume tos supaprastintos procedūros, nereikėtų numatyti pakeitimų. E, tikiuosi, kad ir kitos frakcijos darys tą patį ir pademonstruos savo solidarumą su Graikija. Dėkuoju, ponas Somaržė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Taip pat norėčiau Jums padėkoti, kad atvykote ir dar norėčiau pabrėžti, kad komisija labai gerai reaguoja įgyvendinamą sprendimą, kurį prieėmė Europos e, taryba. Ir nuo šios dienos tiek Europos taryba, tiek e, parlamentas taip pat aktyviai reaguos į svarbiausius dalykus, į skubius dalykus, kadangi mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kada reikia imtis skubių veiksmų ir visą tai mes turime labai gerai pamatuoti šiame komitete. Kodėlgi ta skuba? Ogi todėl, kad jei Graikija labai greitai neįgyvendins kai kurių operatyvinių veiksmų, kad 2017 2013 e, metų E, kreditus e, panaudotų, tai bus labai daug pinigų prarasta. Ir mes visi žinome, kad Graikijai labai reikia grinų pinigų. Gyvybiškai tiesiog reikia. Situaciją visi žinote. Ir ar jūs manote, kad tai darytų kažkokią garbę Europos e, institucijoms? Ar būtų gerai, kad Graikija dabar prarastų tuos 2 milijardus? Taigi reikėtų visą sąlygą sutelkti, kad e, to galima būtų išvengti. Kadangi situacija neįlinė, tai reikia imtis ir neįlinių priemonių. Neįlinių priemonių su procedūromis, būtent dėl to mūsų e, frakcija palankiai žiūri į supaprastintas e, priemonės be jokių e, pakeitimų. Taigi reikia e, išimtinių priemonių, E, tokių priemonių, kaip numatyta reglamente, bet norėčiau pabrėžti, e, kaip jūs sakėte, ponė komisarė, kad tai, tas pasiūlymas biudžeto prasme yra neutralus, kad biudžetui, ES biudžetui, tai nieko papildomai nekainuoja. Ir aš manau, kad Tokiu būdu e, jūs supratote mūsų frakcijos poziciją e, vieningos kairiosios ir žaliųjų, e, dėl ko mes norime įgyvendinti reglamento straipsnį 5.1. Pone Vana. Ačiū. Mes taip pat labai džiaugiamės šiuo paketu, mes pritarėme jam, žinome, kad Graikijos problemų jis neišspręs, tačiau tai yra labai svarus indėlis investicijas į struktūrinius fondus. Struktūriniai fondai beje rodo, kad uh, jie labai paremė Graikijos ekonomiką ir manau, kad labai svarbu tuos fondus atblokuoti kaip galima greičiau, kad Graikijos e, ekonomika vystos, vystytųsi kaip galima tvariau e, kad būtų galima išspręsti visus techninius dalykus. Tai yra labai svarbus elementai. Labai gaila, kad e, visas, viskas taip įvyko, tačiau manau, kad dabar jau pats laikas yra uh, pagalvoti, kokiogi reikia sprendimo tai Graikijai. Bet kokio atveju e, laikas labai svarbus faktorius, reikia veikti greitai, reikia vadovautis paprastą procedūrą, nes antraip prieisime prie e, tikro absurdo. Mes kaip parlamentarai turime imtis atsakomybės, turime veiktis greitai. Ačiū už tokį pasiūlymą, kurį pateikė komisija. E, mes už supaprastinimą, o visa kita, jeigu dabar to nesimsime, tai pademonstruosime, kad esame neatsakingi. Ačiū, ponė Demato. Ringrazio la komisarė per la prezenza. Ačiū. Ačiū komisijos nariai už dalyvavimą posėdėje. Taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą apie reglamento pakeitimus. Situacija Graikijoje yra dramatiška. Taigi, kaip dabar nepritarti finansavimo didinimui 13-17 metams. Reikia būtina pri, pritarti tam finansavimo e, didinimui. Penkių žvaigždučių judėjimas visada palaikė didesnį lankstumą Graikijai. Ir mes visada kritikavome taupimo priemonės, taipogi dėrybų priemonės, kurios buvo primestos Graikijai. Būtent todėl mes manome, kad daug naudingiau, daug geriau būtų atskirti deficitą ir bendrą finansavimą. Taigi e, mūsų manimų tinkama linkime čia yra einama. Beje, kas dėl pačios e, sanglaudos politikos e, Graikijoje yra neblogas įsisavinimo procentas šių lėšų. Na ir šis šis pasiūlymas turėtų nuraminti tas valstybės narės, kurios galbūt nelabai pritarė. Taigi biudžetas čia nebūtų keičiamas, nebūtų niekaip maksimalios mokėjimų sumos e, keičiamos pagal daugiametę programą. Taigi lėšų e, paskirstimas sanglaudų fondams, fondams ir kitiems fondams liktų nepakitęs. Taigi mes ir toliau pasisakome už supaprastintą procedūrą ir be jokių pakeitimų. Ačiū. Dėkuoju, pane Damato, dabar panus Bran, ar norėtumėte pasisakyti frakcijos vardu? Oui, merci, Ačiū pirmininkė. Mums tai yra savaime aišku, akivaizdu. Šiandien e, komisija elgesi e, su Graikija kaip gaisrininkė piromanė, nes e, dabar komisija. E, Mm, numatė tokias priemonės, kad vietos savivaldybės negali netgi bendra finansuoti 5 procentų e, e, tos numatytos sumos. Taigi, kodėl dabar gaisrininkė piromanė? Todėl, kad Junkeris bando nuge, užgesinti tą gaisrą, kuris nebevaldomas tapo ir bando sanglaudos politiką stiprinti šioje šalyje. Šiuo metu e, Europos Sąjunga e, ko gero nepasieks reikiamo poveikio numačiusi ir daugiau lėšų, todėl kad Graikija šiandien smaugia skola ir dėl euro zonos tai dar sudėtingiau yra padaryti. Būtent todėl e, neproporcinga yra naudoti tas lėšas tam, kad Graikijos tas nukraujavimas būtų sustabdytas. E, ir čia ko gero net ir e, kumuliatyv, kumuliatyvumo principas nebūtų pritaikytas. Šiandien buvo kalbėta komitete apie e, skolų konsolidavimą. Taigi kaip bus e, sumokamos nesumokėtos sumos. 2015 metams 20 milijardų net tos sumos sudaro. O tuo pat metu 1 e, milijardas eurų yra numatoma mokėjimų kreditams Graikijai. Mes būkštaujame, kad čia bus atverta Pandoros skrinė, nes daugybė kitų valstybių narių galės paprašyti išskirtinės pagalbos e, su 90 iki 100 procentų finansavimo. Aš manau, kad dabartinis teikiamas atsakas neatitinka problemų rimtumo. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Ačiū. Dabar tęsime. E, toliau regi komiteto nariai pasisakys. Išsirašę į sąrašą. Ponas Blanko Lopes. Su pona, ponia, nuo ponos Pirak pradėsime. Ačiū, pirmininkė. Komisija šiandien išskirtinės priemonės pasiūlė e, Graikijai. Intervencija komisijos siūloma štai kokia yra Yra siūloma numatyti papildomas e, priemonės e, per, tiesioginį, per tiesioginės įnašas ir e, numatoma 3,5 milijardai eurų, kurie turėtų panau, būti panaudoti ankstesniai programai. Kaip žinote, ponai ir ponios, Graikijoje vyks rinkimai rugsėjo 20 dieną ir pagal apklausas E, dvi pagrindinės partijos eina kojo kojon. Aš na, norėčiau pasisakyti savo frakcijos vardu, mes pasisakome už struktūrinės reformas. Privalome pasinaudoti galimybę, kad būtų sustiprinta ekonomika, to netidėliojant. Žinau, kad ir kitos valstybės narės galbūt turi panašių poreikių, tačiau šiandieną mes privalome spręsti Graikijos problemas. Dėl to pasisakau už supaprastintą procedūrą. Reikia suteikti paramą Graikijai kaip įmanoma greičiau. Ačiū. Dėkoju. Aš pamiršau paminėti, kad nariai gali pasisakyti dvi minutės. Dėkoju, ponė Pirakė, jūs tilpatė tas dvi minutės, ponė Preso. E, grazie. E, non dico nulla sulla procedura perché... Dėkoju. Aš apie procedūras nekalbėsiu, nes mūsų koordinatorė jau šio klausimu pasisakė. Norėjau tik tai šiek tiek daugiau uh, aptarti štai kokį aspektą. Labai dažnai mes turime modifikuoti regioninės politikos finansavimą, tiksliau kofinansavimą, bendrą finansavimą krizės akivaizdoje. Uh, Na, aš komisariai siūlyčiau pagalvoti apie labiau struktūrinius pakeitimus galbūt. Kai garantijos egzistuoja, galbūt galima būtų tą finansavimą numatyti ir kas kartą galima būtų tai padaryti nekeičiant taisyklių. Nes visi žinome, kad bendra finansavimas uh, bendra finansavimo dalis iš savivaldybių visą laiką susiduria su sunkumais, kai tik tai krizė užklumpa. Kita vertus, visiems aišku, kad krizės laikotarpiu yra mažinamos investicijos, o ne einamosios išlaidos. Taigi reikia keisti stabilumo ir augimo paktą. Taigi reikia ir investicijas, ir, ir um, einamasias išlaidas šiek tiek pakoreguoti. Mes visada sakėme, kad investicijas reikia iš deficito skaičiavimo pašalinti. Taip pat buvo parodyta, tiksliau įrodyta, kad jeigu struktūriniai aspektai biudžeto politikos ES nėra modifikuojami, tai pasiekmi štaigi kokios būtų. Atsiranda pavojus su sunkumai susiduriančioms šalims, E, kad sumažės investicijos, nepaisant to, kad būtent investicijos padeda ekonomikai atsigauti. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Aš suprantu, kokia yra situacija, e, kaip jaučiasi e, Graikijos gyventojai, nes patikėkite, situacija Bulgarijoje nėra labai jau geresnė. Esu įsitikinęs, kad Graikijai reikia mūsų pagalbos. Europos parlamentas visuomet buvo solidarumo šviturys. Visuomet buvo pasirengęs suteikti finansavimą pagal įvairius fondus. Taigi, Europos parlamentas visuomet vaidino labai aktyvę rolę tose procedūrose ir būtent todėl mes ir dabar privalome veikti aktyviai. Turime laikytis tokios pozicijos, kad išreikštume savo nuomonę. E, turime teisę užduoti klausimus komisijai to proceso metu. Taip, darykime tai kaip įmanoma greičiau. Mes esame pirmasis komitetas, kuris, pirmas, kuris balsavo už EFSI. Tai ir dabar siūlau veikti greitai, bet išlaikykime savo teisės, turėtume pasilikti galimybę pakeisti tam tikrus pasiūlymo aspektus. Aš pasisakiau už įvairius pakeitimus, kurie net nebuvo susijęs su Bulgarija, kurie buvo susijęs su kitomis šalimis. Pavyzdžiui, M plus 3, M plus 2 taisyklės išimtis įvairios. Mes susitarėme. O šį kartą mes turėtume atsižvelgti ne vieni Graikiją, bet ir į kitas šalis. Reikia suprasti, ką reiškia ši išimtis, kas bus, jei rytoj kažkas paprašys to paties. Taip, aš pasisakau už tai, kad privalome veikti greitai, Bet reikėtų galvoti ne vien tik tai apie Graikiją, bet ir apie kitas valstybės narės, kurios susiduria su krize taip pat skaudžiai kaip ir Graikija. Ačiū. Norėčiau pateikti du komentarus dėl to, ką sakė kito, kiti kolegos ir dar padaryti palyginimą. Aš manau, kad reikia veikti greitai, tai yra tikrai būtina, todėl dėl procedūros be pakeitimų aš sutinku. Tačiau tuo pat metu, ir čia norėčiau kreiptis į partijos kolegas iš liaudės frakcijos, Mes parlamente turėtumėm užsitikrinti aktyvesnį vaidmenį sprendžiant Graikijos klausimą, tačiau taip pat turėtumėm aktyviau veikti apskritai e, spręsdami visus klausimus, su kuriais susidurėme. Būtent e, su tais klausimais mes susidursime per artimiausius mėnesius ir e, taip e, mes e, trojkos mechanizmą faktiškai turėtumėm kažkaip tai kitaip pakreipti, kad parlamentas būtų aktyvesnis ir kad primtų aktyviaus sprendimus. Taigi dabar reikia veikti greitai, tačiau tai nereiškia, kad neturime kalbėti apie problemas. O veikti greitai dabar tai reiškia atlikti komiteto funkciją neblokuoti vykstančių e, veiksmų, vykdomų veiksmų. Tikrai būtų paradoksalu, kad e, mes dabar reikalaujame iš parlamento, kad būtų veikiama ir dabar pradėtumėm blokuoti e, Liepos susitarimą. Taigi greitai veikti. Taip tikra tiesa, greitai veikti reikia. Raginu visus pritarti tam, ką pasiūlė komisija, neišraistyti to, kas buvo pasiekta diskusijų metu. Taip pat norėčiau pakviesti e, komiteto pirmininką bei komisarę, paraginti e, e, spręsti ne tik tais Graikijos, bet ir kitų šalių problemas, kadangi daug visko susideda įvairiose šalyse ir tos problemos vis auga. Taigi nekalbėkime vien tik tais apie Graikiją, kalbėkime apie visą Europą. Investicijų fondų atskirimas reikalauja protingų reformų. Apskritai visa Europos situacija reikalauja kažkokio tai sprendimo. Taigi dabar kreipsiuosi į visus kolegas labai draugiškai ir pasakysiu, kad e, nereikia dabar kažkokių tai konfrontacijų mums tarpusavėje ieškoti, reikia ieškoti sprendimo. Mums reikia greitai, ryštingai ieškoti to sprendimo, prisimti atsakomybę ir jokių būdų neišvaistyti to turto, kurį esame sukaupę ankstesnių darybų metu mes kaip parlamentarai savo santykiuose su komisija bei taryba turime būti kaip galima konstruktyvesni, kad E, apie tuos klausimus diskutuotumėm, kaip galima konstruktyviau, nes jie nuolatos ir tuolatos sugrįš į darbo tvarkę per artimiausius mėnesius bei metus. Kągi galime padaryti? Mes galime e, sprendimus priimti ir greitai veikti, o tuo pačiu e, sumažinti visą tą iki šiol buvusią konfrontaciją, susipriešinimą. Dėkoju, panas Bogovič. Pa. Prost pretok ljudi in pa skupna valuta so dve od velikih. Dėkoju. Laisvas judėjimas ir bendra valiuta yra du pagrindiniai ES principai. Mes matėme, kad sanglaudos politika atneša daug naudos. ES struktūriniai fondai yra labai svarbus, norint užtikrinti investicijas valstybėse narėse, kurios susiduria su krize. Graikija yra viena iš tokių valstybių. Todėl e, manome, kad e, kalbant apie 2015 ir 2016 metus, tai per juos reikia didinti mūsų paramą Graikijai. Privalome vadovautis e, supaprastinta ir pagreitinta procedūra tam, kad investicijos pasiektų Graikiją kaip įmanoma greičiau. Tam galiu pritarti. Mes jau ir anksčiau diskutavome apie krizę Graikijoje, kalbėjome apie euro krizę Graikijoje, tačiau dabar Graikija susiduria ir su pabėgėlių krize, tad veikti būtina skubiai. Ačiū. Dėkoju ponas Van Miltenburg. Ik zal in het aanspreken van de heer Van Nistelrooy. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu kolegos prieš tai kalbėjusio kalba. Taip, nebus problemų dėl supratimo. Aš dėl EPP procedūros norėčiau pasiteirauti. Kolegai norėčiau užduoti klausimą, dėl ko konkrečiai abejojate, dėl kokių komisijos pasiūlymo aspektų, Kodėlgi jūs manote, kad čia gali e, kažkokiu tai problemų iškilti. Dabar pasiliksiu, paliksiu laiko kolegai atsakymui, per daug ilgai nekalbėsiu. Bijau, kad e, turėsiu apriboti melinosios kortelės e, atsakymą. Panas Van Mistelroj. Aš gal ne dabar atsakysiu, bet vėliau kai išvadas darysime. Taigi aš vėliau dar prie to sugrįšiu. Pirmininkė kalba be mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Graikija labai neigiamai paveikė trejato sprendimai ir griežta taupimo politika. Dabartinė komisija ir dabartinis parlamentas mano, kad tai buvo klaida. Tai netitinka esanti tendencijų. Graikija taip pat buvo savo dinastijų auka, e, taip pat kaip ir griežto taupimo ir treto. Tokia štai susidarė neįprasta padėtis. Vadinasi, mums reikia ir neįprastų procedūrų. Reikia tos pagreitintos procedūros, kurią taip protingai siūlo komisija. Privalome galvoti ir apie bendrą finansavimo rodiklius ir galvoti ne vien tik apie Graikiją, bet ir apie kitas valstybės narės. Galiausiai vienas kvailas klausimas. Aš tikrai nesuprantu, kodėl šiandieną dėl skirtingų priežasčių nacionalinis frontas ir APP pasisako prieš pagreitintą procedūrą. Juk e, Graikijoje greitai vyks rinkimai Tai kokią žinę perduos Europos parlamentas Graikijos žmonėms prieš tuos žangstinius rinkimus? Mes privalome šiandien atsakyti tą klausimą. Aš kaip socialistas ir rumūnas pasisakau už komisijos pasiūlymą. Ačiū. Thank you. Thank you. Dėkoju, labai ačiū. Ponas Moskur. Pone pirmininkė, brangus kolegos, apie procedūrą nekalbėsiu, nes visiškai pritariu koordinatoriai, kuri dabar pasisakė mūsų vardu. Tačiau norėčiau pasakyti, kad taip mes sutinkame, kad reikia veikti skubiai. Taip, e, manau, kad reikia Graikiją galbėti, taip, reikia atblokuoti fondus, reikia, kad greitai surastumėm specifinius mechanizmus, kuriais galėtumėm paremti Graikiją. Tačiau aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jau prieš penkerius metus pradėjome duoti milijardus Graikijai ir jau nemažai jų padavė, ne, ne, davėme. Mes atsakingi asmenys ir turime kelti klausimą, kaip padaryti, kad šitie pinigai kurie tokie yra svarbus, kurie yra dalinami, kurie duodami, papultų tikrai ten, kur reikia, kad iš tikrųjų kenčiantys graikai galėtų tais pinigais daugiau pasinaudoti. Būtent dėl to man kyla rūpestis. Kokia be būtų vyriausybė valdžioje, aš e, manau, kad vis tik tais reikėtų pradėti rašyti vertinimo ataskaitas, e, metai iš metų vertinti tą situaciją, kad po trečią trejų metų negalėtumėm vėl atsidurti į e, tame pačiame taškėme, kurie, kuriame jau esame buvę. Ačiū dabar ponė Jums žodis. Uh, Pane Rinkė. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariai, kad atvykote. Nenoriu prailginti e, diskusijų. Manau, kad šis pakeistas reglamentas neturės teigiamo poveikio, jeigu mes nesivadovausime tą pagreitintą procedūrą. Pasisakau už pagreitintą procedūrą. Klausimas yra ne vien tik tai, kada bus investuojama, bet ir į ką bus investuojama. Kai aš Liepos pabaigoje lankiausi Graikijoje ir kalbėjausi su vietos valdžios institucijomis, jos teigia, kad labai dažnai joms trūksta pajėgumų, trūksta administracinių galimybių įgyvendinti, panaudoti struktūrinius fondus. Noriu pasinaudoti tą progą, kad komisija šiandien čia yra ir paklausti apie techninę paramą. Kaip komisija gali pagelbėti vietos valdžios institucijoms Graikijoje, kad jos galėtų tinkamai įgyvendinti veiksmus nes Graikija turės labai ribotą laiko tarpą, per kurį turės įsisavinti lėšas. Svarbu, kad komisija siūstų personalą, stiprintų pajėgumus Graikijoje, kad tie pinigai būtų investuoti laiku ir kad tai būtų investuota į tvarius projektus. Svarbu ne vien tik tai investuoti lėšas, bet ir daryti tai tvariai tam, kad e, būtų e, viskas skirta socialiai naudingiams projektams. Tai gal komisija galėtų papasakoti daugiau apie techninę paramą. Ačiū. E, labai ačiū, pane Mišel. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende und Frau Kommissarin. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ačiū už jūsų dalyvavimą. Daug kas jau buvo pasakyta, na ir bendrai paėmus galiu tik tai pasaky, pritarti tam, ką sakė ponia Kel iš socialistų Mūsų dabar vedamos diskusijos neturėtų būti nei ideologinės, nei priešrinkiminės diskusijos. Kartais man susidaro įspūdis, kad bandoma šį procesą už, ištempti, dėlsti, belaukiant e, rinkimų rezultatų. Dar norėčiau kai ką pasakyti. Kai kurie dabar sudaro įspūdį tokį, kad Graikijai yra kažkokios tai dovanos daromos. Aš noriu tik tai priminti, kad šioje salėje daug kartų jau e, diskutavome apie veiksmingumą struktūrinių fondų. Visi tuo metu pritarėme tam, kad e, e esame prieje prie mechanizmų egzistuojančių Europoje ribos. Mes e, dabar galime pasirinkti kitą kelią. Yra tokių kolegų, kurie sakė, kad kitos šalis gali atsidurti toje pačioje situacijoje. Jeigu tos priemonės pasiteisins, tai galbūt galima būtų jas pritaikyti ir kitiems. Tačiau čia diskutuojame apie detalės taisyklių aiškinimo, interpretavimo. Taigi nepamirškime, kad uh, Tai yra esminis klausimas. Tas klausimas būtų toks, kaipgi užtikrinsime, kad lėšos pasieks gavėjus naudos. Liepos mėnesį mums buvo pasakyta, kad daug lėšų apskritai Graikijos net nepasiekia ir būtent iš čia kyla problema. Na, štai dabar komisija pereina prie veiksmų. Galbūt nereikėtų stabdžių pedalo spausti. Mes, kaip parlamentarai, turime pas, padaryti viską, kad kažkas bent jau įvyktų. Ačiū dabar žodis, poniai Maletič. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai, kad atvykote. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras ir būtinas. Aš nenoriu diskutuoti apie kitas šalis, kadangi šiandieną turime pagalvoti, kaip pagreitinti įgyvendinimą sanglaudos politikos. Taip, daug šalių susiduria su sunkumais. Svarbu reaguoti ne vien tada, kai šalis atsiduria tokioje sunkioje situacijoje kaip Graikija mes e, turėsime padiskutuoti apie e, platesnį kontekstą, bet tai jau bus e, kitos diskusijos. Aš norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie 2007-2013 metus, jūsų pasiūlymas yra didinti šankstinį finansavimą. E, atsiprašau, bendrą finansavimą didinti iki 100 procentų. E, tačiau mes privalome prisiminti, kad kalbame apie 100 procentų reklamus atitinkančių projekto dalių. Graikija turi pagalvoti apie tas dalis, kurios finansavimo reikalavimų netitinka. Tai mes turėtume pagalvoti apie Europos investicijų banko rolę, kaip galima būtų dar prisidėti prie tų projektų. E, kita pastaba yra susijusi su 2007-2013 metų programa. Taip pat turime ir 2014-2020 metų laikotarpį. Sakėte, kad iš ankstinis finansavimas bus didinamas tam, kad Graikija galėtų gauti daugiau to iš ankstinio finansavimo. Aš čia visiškai pritarčiau kitiems kolegoms, kaip mes galime prisidėti prie įgyvendinimo ir kaip galime įsitikinti, kad Graikija iš tiesų panaudos tas lėšas ir kad 2016 m. gruodžio 31 neturės to gražinti, nes vėlgi čia mes susidurime su labai daug klaustukų, privalome apie visą tai mąstyti. Ačiū. Dėkuoju, ponas Kalve. Gracias, señora prezidenta. Muy, muy brevemente. Ačiū labai trumpai. Pirmiausia, tikrai nekalbėsiu daug, kadangi labai daug kas pasakė koordinatorius, labai daug jau buvo kalbėta. Manau, kad dėja. E, tas humanitarinis pagalba tęsiama, e, duodama šiek tiek žeminančių būdų ir ji duodama e, išimtinais atvejais, kaip galima padaryti taip, kad duotumėm tą e, pagalbą, reglamentuotą pagalbą teiktumėm pagal tai, kaip reglamentuoja Europos institucijos. Būtent taip turime diskutuoti su komisija tą temą. Tačiau norėčiau pasakyti, čia dabar pasisakydamas, kad mes norime, pare, kad noriu paremti e, viską, ką sakė kolega Moskų ir panelė iš Vokietijos. Norėčiau pasakyti, kad techninių požiūrių ir politinių požiūrių labai svarbu e, padaryti taip, kad šį kartą viskas suveiktų, kad viskas būtų nukreipta į Graikijos poreikius ir į institucijų demokratijos, Graikijos demokratijos e, poreikius. Taigi dėl to visiškai pritariu, kad reikalinga labai viską kontroliuoti. Ir kontroliuoti, ir pagalbą teikti. Tačiau kontrolė yra būtina, nes negalime dar kartą leisti savo, kad tie pinigai būtų blogai išleisti, švaistomi, o galbūt ir nepanaudojami, kaip sakė kolega. Taigi e, noriu, kad e, tai būtų daroma ir reikėtų suteikti kažkokią tai e, komisiją, kažkokius tai pusmetinės ataskaitas ir pasitikrinti, kad viskas tikrai plaukia ten, kur turėtų plaukti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė ponė, labai blogai, kad negalime tų fondų panaudoti taip, kaip galėtumėm, nes neturime institucinių pajėgumų. Tas yra visiškai, tai yra visiška teisybė. E, be kiekvienoje šalyje gali tai atsitikti. Tačiau mums reikia jiems padėti ir reikia taip pat tam skirti laiko. Ne tik tais pinigų, bet ir laiko, kad gerai funkcionuotų mūsų institucijos. E, tai yra e, toks darbas, kurį tikrai galėtų ir turėtų atlikti regionų komitetas. Daugiau nieko nesakysiu. Ačiū. Uh, labai ačiū. Paskutinė kalbėtoja mano sąraše, ponė Rodrygės. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai. Na, Portugalija tikrai buvo tokia šalis, labai, kurią labai paveikė taupimo priemonės ir e, labai daug skurdo šioje šalyje atsirado. Mums labai daug abejonių kyla dėl to, kaip reikėtų tuos, tas investicijas taikyti. Labai svarbu yra techninė pagalba E, taikant įvairias taupimo priemonės, tačiau aš manau, kad turime, turime pasirūpinti, jog būtų e, užtikrintas supaprastintas investicijų režimas. Labai dėkoju. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Ponas Van Mistelroj nori atsakyti kolegos klausimą. Hoe u tot besluitvorming wilt komen. Uh, uh, over de procedure. Maar misschien is het verstandig om eerst de commissaris te, het woord te geven. Manau, kad eh, prieš priimant sprendimą dėl procedūros galbūt geriausia būtų išklausyti komisijos narį. Taigi dabar pasisakančiųjų nebebus. Tai eh, norėčiau aš kaip pirmininkė keletą dalykų pasakyti. Šis posėdis labai svarbus, nors jis yra neįlinis. Šis posėdis svarbus, kadangi mes stengiamės prisimti atsakomybę, įsipareigojimus ir išspręsti problemas Europoje. Ieškome tokių sprendimų, kurie būtų priimtini Europos parlamentui. Tie, kurie pasisako už supaprastintą procedūrą, nepasisako už uždarą ir nekontroliuojamo procedūrą. Tai nereiškia, kad nebus numatyta galimybė teikti pakeitimus. Mes tiesiog norime veikti efektyviai, nes mano nuomonė, kitų atveju mes prarastume labai daug laiko. Mes įsiveltume į diskusijas Europos parlamente ir nepagelbėtume Graikijos žmonėms. Tokia mano nuomonė. Tačiau aš pritariu ir tiems kolegoms, kurie pabrėžia Europos parlamento rolę kontrolės srityje. Mes privalome pasimokyti iš skirtingų situacijų skirtingose šalise. Girdėjau jūsų visų perduotas žinutės ir esu tikra, kad kartu mes sugebėsime sukontroliuoti situaciją Graikijoje. Be to, stebėsime situaciją kitose šalise. Tam turime įvairių priemonių. Turime ir ministrus atsakingus už sanglaudos politiką, regionų politiką. Graikijos ministras E, taip pat su mumis bendradarbiauja. Manau, dabar komisija patvirtins, kad ji yra pasirengusi visuomet teikti ataskaitą apie priemonių įgyvendinimą. Mūsų rolė yra kaip įmanoma pagreitinti sprendimo prieimimo procedūrą ir kontroliuoti tų sprendimų veiksmingumą. Tokios mano kaip pirmininkės pastabos. Dėkoju už diskusijas, o dabar perduosiu žodį komisijos nariai, kad jie atsakytų į tokią galybę klausimų bei pasiūlymų. Esu tikra, kad jūs jau pasirengusi. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums visiems už tokias vaisingas ir naudingas diskusijas. Pasistengsiu, kiek įmanoma, atsakyti Jūsų užduotus klausimus. Kaip jau sakiau anksčiau, Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad šiandieną suorganizavote šias diskusijas. Tai labai svarbu Graikijai ir visai Europai. Jūs esate teisi, kad mes turime užtikrinti, jog investicijos pasiektų ekonomiką ir naudos gavėjus. Graikijos institucijos numatė skirti lėšas konkrečioms sritims ir patikino mus, kad tie pinigai bus skirti e, vien tik tai naudos gavėjams. E, be abejo, Europos komisija e, sieks užtikrinti, kad visi pinigai pasiektų naudos gavėjų rankas ir pasitarnautų Graikijos gyventojams ir ekonomikai. Aš dirbu čia jau aštuonerius metus ir visuomet kovojau už Europos parlamento teisę pasirinkti e, jiems tinkamą procedūrą. Visgi, kaip jau sakiau anksčiau, Europos komisija mano, kad dabar situacija yra išskirtinė. Jokia kita šalis nesusiduria su tokiomis biudžeto problemomis. Reaguodama į tai, ką sakė ponas Van Mistelroj, pasakysiu, kad Graikijos institucijos turi tam tikrus mechanizmus, kurie padeda užtikrinti, kad tos investicijos pasiektų ekonomiką ir naudos gavėjus. Mes, aišku, stebėsime šių priemonių įgyvendinimą. Aš ir toliau teiksiu informaciją apie tai regionų komitete. Buvo daug kalbama apie trejetą ir apie memorandumą. Aš noriu nuo pat pradžios pasakyti, kad nėra tos sąsajos tarp struktūrinių fondų ir e, mechanizmų. Komisija numato papildomas priemonės, kurios leistų užtikrinti finansinį nuoseklumą ir e, reformas. Jos turėtų pagreitinti investicijas vietoje. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Noriu padėkoti už jūsų išreikštą paramą. Pone Krel kalbėjo apie būtinybę veikti greitai. Dėl 2007-2013 metų labai svarbu, kad būtų veikiama labai greitai, kad tos priemonės būtų taikomos skubiai E, tai yra e, tokia nedidelė galimybė, e, bet visi žinote, kad šis laikotarpis baigėsi 2015 metų gruodį. Spalis jau taip pat yra vėlyvas metas, bet vis tiek galima dar bus padaryti poveikį, jei ir Graikijos institucijos reaguos greitai. Niekas nekalbėjo apie pasiekmes. Aš manau, kad jeigu mes nesimsime šių priemonių, tai tos pasikmes bus labai neigiamos. Pirmiausia, Graikija prarastų labai daug pinigų ir negana to, daug tų pinigų turėtų gražinti. Pavyzdžiui, dabar jau 95 procentai greitkelio yra užbaigta Ir projektas sustabdytas, kadangi Graikija neturi lėšų bendra finansavimu. Jeigu iki 2015 metų gruodžio nebus baigtas tas projektas, tai Graikija turės gražinti pinigus komisijai. Dėl tokios situacijos grėsmė iškiltų ir naujam programavimo laikotarpiui. Būtina spręsti likvidumo problemas, kadangi dabar jos blokuoja programų įgyvendinimą ir negalima pradėti naujo programavimo laikotarpio. Kaip jau sakiau, mūsų visų bendras tikslas yra, kad tie finansai pasiektų realią ekonomiką. Norėčiau greitai atsakyti į užduotus klausimus. Liepos mėnesio Europos viršūnių susitikimas e, prisideda ir e, tie 35 e, milijardai taip pat papildo įsipareigojimus, kuriuos prisėmė Graikija per Europos viršūnių susitikimą. Mes tikimės, kad tai prisidės prie stabilumo programos Graikijoje ir kad tai užtikrins Europos stabilumo mechanizmo įgyvendinimą. Tie pinigai jau yra numatyti pagal daugiametę finansinę programą 25 pagal struktūrinius fondus, taip pat yra numatyta lėšų pagal e, fondą e, skirtą neturtingiausiams, e, taip pat yra lėšų iš Europos žemės ūkio fondo ir solidarumo fondo. Tai tas signavimas yra paimtas iš daugiametės finansinės programos, tiesiog mes norėjome, kad tie pinigai būtų paskirti greičiau negu įprasta. Noriu padėkoti Jums visiems už tai, kad pabrėžėte skubumą. Ponas Sumaržė taip pat apie tai kalbėjo. Būtina veikti greitai, kad Graikija pasinaudotų tais finansais. Norime, kad Graikija kuo greičiau juos įsisavintų, taip sukurdama naujų darbo vietų ir sustiprindama ekonomiką. Jūs nekartą sakėte, kad privalome pademonstruoti solidarumą krizės metu ir pagelbėti Graikijos ekonomikai. E, kai kurių iš jūsų pasisakymai buvo labai emocingi, bet tai, ką sakėte, tikrai svarbu. Savame suprantama, Graikija ne vienintelė, kuri susiduria su problemomis. Jau pradžioje sakiau, kad turime pagalvoti ir apie kitas šalis, kurios sunkiai įsisavina ES fondus. Yra aštuonios šalis, kurios dėja nesugebės įsisavinti visų paskirtų lėšų 2007-2013 metams. Visgi e, Graikijos situacija praėjusį lapkritį nebuvo tokia, kai e, buvo sudaryta geresnio įgyvendinimo darbo grupė. Lapkričio mėnesį, kai aš pradėjau eiti savo pareigas, e, Graikija buvo padariusi didžiulę pažangą. Lapkričio mėnesį buvo įsisavinusi 95 procentus. Tad Graikija nebuvo iš pradžių įtraukta į tą geresnio gyvendinimo grupę. E, bet štai dabar Graikija e, nebegali įsisavinti tų lygusių 5 procentų ir negalės to padaryti, jeigu mes nesijimsime skubių priemonių. E, pone Damato, ponas Bra, ponė Pirakė, ponė Breso kalbėjo apie tai, kad privalome pagalvoti ir apie kitas šalis ir aš tam pritariu. Šio posėdžio tikslas yra gražinti Graikijos ekonomiką į įprastas vėžes ir sudaryti kovos su krize strategiją. Taip, mums reikia investicijų plano tam, kad struktūriniai ir kiti fondai paskatintų ir, privačias ir nacionalinės investicijas. Kaip žinote, Graikijoje ES fondų dalyvavimas kai kuriais atvejais sudaro 85 procentus nacionalinių investicijų. Tai ES fondai jau prisidėjo prie krizės likvidavimo kai kuriuose šalise ir taip pat Graikijoje. Dabar jau e, Graikija yra Europos narė 34 metus. 73 milijardai buvo investuoti į Graikijos ekonomiką ir numatyti dar 35 e, milijardai, kalbu tik tai apie struktūrinius fondus. 73 e, e, jau investuoti ir taip pat numatyta 20 milijardų per būsimą programavimo laikotarpį. Kaip žinote, Mes e, Bruselėje negalime numatyti e, projektų kitam programavimo laikotarpiui, bet e, turime atitinkamą reglamentą, pagal kurį visos šalis privalo laikytis nuostatų ir investuoti į tas sritis, kurios numatytos 2020 m. strategijoje. Tai yra tyrimai ir inovacijos, komunikacijos, komunikacijų technologijos, miestų plėtra, socialinė įtrauktis ir taip toliau per būsimą programavimo laikotarpį Graikija turės e, numatyti projektus šiuose sritise. E, taip pat e, toliau vyks atrankos procedūra tam, kad būtų atrinkti patys geriausi projektai. Kaip jau sakiau, Jau 35 metus vyksta įgyvendinimas. Visi, kurie lankosi Graikijoje, gali pamatyti, kaip pasikeitė ekonomika. Aš pati keturias dienas buvau Graikijoje ir labai nustebau, Nes kartais mes nepakankamai kalbame apie tai, kas yra daroma valstybėse narėse ir kaip mes prisidedame prie jų gerovės. Jeigu jūs buvote Graikijoje 90-metyje, tai galite dabar apsilankę pamatyti, kad atsidūrėte tarsi kitame šimtmetyje, kad situacija tikrai pagerėjo. Taigi šie fondai gerina situaciją ne vien Graikijoje, bet ir kitose šalise. Pavyzdžiui, yra e, didžiulis tiltas, e, kuris e, sujungia salą su žemynu, taip pat yra daugybė regioninių ligoninių, kuriams buvo skirtas, kurių statymui buvo skirtas finansavimas. Taip pat šimtai tūkstančių ateniečių gali naudotis metro. 5 milijardai buvo investuoti į metro Graikijoje Atenuose. Aš kalbėjausi su Graikijos žurnalistu, patikiu tuos pavyzdžius ir jis man sakė, na, aš girdėjau, kad buvo ten kažkiek Europos lėšų, kažkiek, ne, buvo investuoti milijardai ir mes apie tai nekalbame. Mes taip pat pagelbėme Graikijai per potvinius, buvo vykdomi atliekų tvarkymo, potvinių valdymo projektai. Tai tik tai keletas pavyzdžių, ką ES nuveikė Graikijoje. Kaip jau sakiau, aš visiškai pritariu, kad reikia diskutuoti čia ir apie situaciją kitose valstybėse narėse. Bet pabrėžiu, kad situacija Graikijoje yra išskirtinė ir nėra panašios biudžetinės situacijos kitose šalise. Numatomos priemonės e, turi sudaryti papildomą likvidumą tam, kad būtų galima vykdyti e, konkrečius investicinius projektus e, Graikijoje. Visgi pritariu ponui Kotolino ir kitiems, kurie sakė, jog būtina daugiau diskutuoti ir kalbėti apie kitas valstybės narės. Labai ačiū už jūsų pasisakymus ir dar šiek tiek apie techninę paramą. Galiu patikinti, kad mano tarnyba ir regionų generalinis direktoratas artimai bendradarbiauja su Graikijos institucijomis tam, kad būtų suteikiama parama. Regionų generalinio direktorato atstovai buvo siunčiami į ministerijas tam, kad padėtų suplanuoti projektus, kad pakonsultuotų viešųjų pirkimų klausimais, taip pat suteiktų informacijos apie Junkerio planą ir taip toliau. Visgi pritariu Jums, kad kartais administraciniai pajėgumai yra net svarbesni negu finansai būtina tose šalyse didinti pajėgumus. Be abejo, daug kur reikia kovoti su korupcija, padidinti tuos administracinius pajėgumus ir mes turime galvoti, kaip tai padaryti per jungtinę darbo grupę. Kalbu apie Graikijos institucijų ir komisijos e, bendradarbiavimą. Yra e, numatyta ir paramos tarnyba, e, kuri teiks ekspertinės žinias Graikijos institucijoms. Mūsų tikslas yra pagreitinti įgyvendinimą, pagerinti gyventojų situaciją O kas dėl įgyvendinimo, tai e, yra valstybių narių atsakomybė, viskas priklauso nuo to, kaip jos įgyvendina projektus. Mes e, tik norime pagelbėti, e, padidintami likvidumą. Mūsų atsakomybė yra numatyti E, papildomas priemonės kartu su parlamentu ir taryba. Norėčiau pasakyti dar keletą žodžių apie humanitarinę krizę. Puikiai žinome, kad e, susidurėme su labai jautriais klausimais ir iššūkiais ir ne vien tik tai Graikijoje. Sanglaudos politika prisidėjo prie socialinės migrantų integracijos daugelėje šalių. Aš lankiausi ne vien tik tai tose šalise, kurios dabar susiduria su migrantų banga, bet taip pat lankiausi ir kitur, kur buvo įgyvendinami emigrantų integracijos projektai. Galiu Jūs patikinti, kad kai tik tai grįžau po atostogų, mes diskutavome su regionų generaliniu direktoratu ir mąstėme, kaip galima būtų numatyti paramą. Galima šiek tiek pakreipti ašį, jei kai kurioms valstybėms narėms to reikės. Reikimtis greitų veiksmų, norint suteikti prieglopsti, taip pat psichologinę pagalbą. Pasižiūrėsime, kaip galima būtų numatyti finansavimą šiems reikalams. O 2014-2020 metams pagrindinis aspektas čia bus integracija. Kaip jau sakiau, kai kurios šalis, pavyzdžiui, Italija jau įsisavino tas lėšas. Pagal programą Sigureca 2017-2013 daugiau nei šimtas e, prieglopščio vietų buvo pastatyta iš ES lėšų e, Pulijoje, Katanijoje, Sicilijoje, tose labiausiai paveiktose vietose. Kiekviena valstybė narė gali prašyti lėšų šiai sričiai ir mes vertinsime kiekvieną atskirą atvejį. Tikrai daug darome e, migrantų labai. Galiu pateikti daug pavyzdžių. Tarkime, Niderlanduose turime puikų pavyzdį. E, ten yra moteris iš Jordanijos, E, kuri e, galėjo prekiauti Jordanijos produktais ir dabar jau ta moteris atsistojo ant kojų ir gali gerai gyventi šalyje. Stengiamės pagelbėti tokiems žmonėms, nes dažnai jie turi e, aukštą išsilavinimą, yra profesoriai, gydytojai, Ir e, čia mes galime pasinaudoti socialiniais fondais tam, kad pagelbėtume tiems asmenims. Aš manau, kad mes dar neišnaudojame viso potencialo. E, turime galvoti ir apie tarptautinį bendradarbiavimą. Po Strasbūro daugelis iš jūsų bus Luksemburgė ir ten bus minimas 25-asis tarptautinių programų jubiliejus. Mes e, per vasarą jau patvirtinome ES bendratarpiavimo programas ir taip pat programas e, su kitomis šalimis - Serbija, e, taip pat buvusią Jugoslavijos, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Tad valstybės narės gali prašyti lėšų imigrantų integracijai. Labai ačiū Jums visiems, linkiu Jums sėkmingai pradėti sesiją ir kitą savaitę mes sustiksime plenarinėje sesijoje. Nekantrauju bendradarbiauti su Jumis. Kaip jau žadėjau pradžioje, aš dar grįšiu pas Jūs ir mes galvosime apie tai, kaip pritaikyti šias priemonės ne vien tik tai Graikijai. 2016 metai yra esminiai. Tai bus pirmieji metai, kai mes galėsime pamatyti tiesioginius reglamentų rezultatus valstybėse narėse. Dar kartą ačiū ir sėkmės. Thank you very much. Labai ačiū komisijos nariai. Manau, kad beveik visus klausimus buvo atsakyta. Ar dar kas norėtų ką pasakyti? Ponas Van Mistelroj. Labai ačiū. Pakalbėkime apie procedūrą. Reikia padaryti išvadas. Aš savo pirmo pasisakymo metu nurodžiau, kad EPP pasisakytų už įprastą procedūrą dėl turinio, dėl to, kad mes privalome pagalvoti apie savo kaip parlamento vaidmenį šiuose diskusijose. Kai kurie kolegos sustiprino mano poziciją. Taip, mes pritarėme, kad reikia greitų rezultatų, reikia papildomų investicijų, reikia iš ankstinių mokėjimų. Bet jei mes nesivadovausime savo vaidmeniu, tai gal reikėtų tiesiog numatyti nuolatinį ataskaitų teikėjo regionų komitete. Pavyzdžiui, jis turėtų mus informuoti, kas vyksta. Tačiau mūsų kaip parlamento vaidmuo turėtų būti toks, kad būtent iš parlamento kažkas turėtų stebėti, kas vyksta ir apie tai kalbėti komitete. Tai kodėlgi nepaskyrus mums konkretaus pranešėjų iš kurios nors frakcijos. Jūs siūlote konkrečią procedūrą, bet aš manau, kad mes turėtume surašyti laišką, kuriame būtų visi tie aspektai, kurie mums yra svarbiausia. Mes visi turime labai svarbių klausimų, turime tam tikrų abejonių, tad e, norime žinoti, e, kaip e, viskas vyks 2016-aisiais ir privalome apie tai diskutuoti. Nebūtinai tai turi būti įtraukta į pagrindinę darbo atvarkę, mes patys galėtume imtis iniciatyvos. Na, komisija turėtų teikti informaciją. Dėl kitų frakcijų E, kaip jau e, buvo sakyta, tai yra išskirtinė situacija, reikia išskirtinių priemonių. E, galbūt mums reikėtų papildomų kažkokių veiksmų, kad užtikrintume tinkamą procedūrą komitete. Kaip jau sakiau, gal reikėtų surašyti klausimus. Kaip jau sakiau anksčiau, reikia atkreipti dėmesį tai, kas vyksta taryboje. Jei taryba teiks pakeitimus, tai mes privalome turėti galimybę tuos pakeitimus apsvarstyti, o ne jiems besąlygiškai pritarti. Būtent todėl aš ir pasisakiau už įprastą procedūrą. Aišku, galima būtų numatyti papildomus posėdžius tam, kad neprarastume laiko. Bet kuriuo atveju APP vadovausias daugumą, tačiau reikėtų numatyti dar papildomų veiksmų regionų komitete, kaip jau ir minėjau. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie Graikiją ir kitas šalis, Komisija labai vėlai ėmėsi būtinai, būtinų iniciatyvų tam, kad būtų tinkamai įsisavinti fondai. Kai aš kalbėjau apie memorandumo vaidmenį Graikijoje, tai jau pasakiau svarbiausias pastabas. Nereikėtų to maišyti su dabar siūlomomis priemonėmis. Aš pasakiau, kad mes pasisakome už procedūrą, kuri būtų skubi Jūsų siūlami pakeitimai to turėtų ir siekti, tai yra skubumo. Būtent tai leis išeiti iš aklygatvio Graikijai. Taip, Graikija susiduria su problemomis ir mums reikia skubiai imtis veiksmų. Aš tai nekartą sakiau parlamente, plenarinėje sesijoje ir jums, ponė komisarė, tai sakiau e, tiesiogiai. Turime supaprastinti keisti e, procedūrą. E, kreipiuosi čia į EPP kolegas. E, privalote atsižvelgti į mūsų pastabas. Mes norime tinkamo dialogo. Norime pakeitimų deficito skaičiavimo srityje ir visos šalis, kurios atsiduria tokioje situacijoje, E, privalo tinkamai įsisavinti lėšas. Aš nenoriu, kad būtų numatyta atskira procedūra Graikijai. Visos valstybės narės turi būti traktuojamos vienodai, bet jau nuo pat pradžių sakiau, kad reikia tos greitos procedūros. Komisija per vėlai sureagavo, ačiū. Ponas Novako prašė 30 minučių pasisakyti. Aš nesu gydytojas, tačiau žinau vaistą, kuris padės Graikijai ir kitoms šalims. Tai yra supaprastinimas. Kodėl mums reikia supaprastintų ir greitų procedūrų? Todėl, kad įprastos procedūros yra per ilgos, jos e, reikalauja per daug pastangų, per daug dokumentų. Tad e, aš skatinu jūs e, komisiją ir jūsų prašau padaryti viską, kad jūs E, supaprastintumėte tą procesą. Reikia mažinti biurokratiją ir daryti tai kaip įmanoma greičiau. Ačiū. E, dėkoju, pane Kreil. E, tai yra paskutinis pasisakymas. Taip, labai trumpai. Jeigu teisingai supratau, diskutuodamos visos frakcijos sutarė dėl to, kad reikia supaprastintos procedūros. O aš norėčiau atkreipti dėmesį į Lamberto procedūrą siūlomą. Ką dar galima padaryti, kad supaprastintumėm labiau, kad ta procedūra vyktų sklandžiau? Aš manau, kad galima viską užrašyti, kas čia buvo sakyta, kad galų gale būtų galima pradėti darbus. Dėkoju. Po visų šių diskusijų Kaip pirmininkė, aš siūlau priimti sprendimą vadovautis su paprastinta procedūra. Vadovaujantis 50 tais, procedūrinė taisyklė. Tai yra pirmasis punktas. Vadovaujantis e, pirminėmis diskusijomis e, dėl e, pasiūlymo, pirmininkė gali pasiūlyti, patvirtinti viską be pakeitimų. Būtent tai aš ir pasiūliau. Nebent viena dešimtoji komiteto narių prieštarautų. Pirmininkė parlamentui pristato ataskaitą patvirtinančią pasiūlymą. 100 50 taisyklė, antroji pastraipa 2 e, ir 4 galios. Taigi, viena dešimtoji reiškia 5 komiteto nariai. Ar yra prieštaraujančių supaprastintai procedūrai? Aš noriu išsiaiškinti, ar yra prieštarančių procedūrai. Ne, niekas neprieštarauja. Vienas susilaiko. Ne, mums reikia penkių prieštaraujančių. Vienas susilaiko. Taigi dabar balsuosime. We don't need to vote now. We don't need to vote. You present the report approving. Yes. Okay, I'll present the report. It is... Tada aš pristatysiu pranešimą, ar procedūra yra aiški visiems, ar visi tam pritarė. Puikiai padirbėjome. Okay, thank you everybody. Thank you for the Ačiū visiems, dėkoju už puikų darbą ir linkiu geros Strasbūro sesijos. Pasimatysime 17 dieną.